šie pokyčiai priimami. Dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra klausimas žodžiu, tai yra Europos e, Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa nuo 2014-2020 metų. Ir aš, aš matau, kaip jau sakyta, yra dvi, tai yra, atsiprašau, e, šio, šio dokumento, e, to šio klausimo autorė, ponia Ulfskok, dabar e, joje sutikimas žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Darbuotojų sveikata, sveikata ir sauga dabar krizės laikotarpiu yra tikrai labai svarbios, pirmiausia, darbo vietoje. Čia mes kalbame apie tokias darbo vietas, kurios krizės laikotarpiu dabar tapo pavojingesnėmis. Mums reikia bendrų, griežtesnių taisyklių, kuris būtų taikomas darbo vietoje. E, Visą tai atneš mums visiems daugiau naudos, ne tik tai e, darbuotojams, ne tik tai mums, bet ir darbdaviams tarptautinėme tyrime buvo nustatyta, kad įmonės, kurios išleidžia 10 eurų būtent e, prevencinėms priemonėms, jos gauna dvigubai daugiau naudos. Taigi būtent reikia griežtų bendrų taisyklių, kurios reglamentuotų darbo vietos saugą, e, e, kad būtų sukurtos bendros sąlygos, vienoda konkurencija. Todėl tam reikia bendrų minimalių standartų. Žinoma, valstybės narės gali reikalauti taikyti griežtesnės saugos priemonės. Ir dar vienas dalykas, mums reikia supaprastinti taisyklės ir sumažinti biurokratijos naštą. Tačiau tai neturi vykti uh, žmonių sveikatos ir saugos sąskaita. Na, mažas ir vidutinės įmonės uh, E, joms e, gali būti taikoma išimtis, tačiau tai nepadės bendram tikslui. Greičiau priešingai, nes didelės įmonės turi pakankamai e, lėšų, pavyzdžiui, vykus nelaimingas atsitikimui darbe kažko griebtis, tačiau mažos ir vidutinės įmonės, kur pelnas arba pajamos yra nedidelės, jos nelabai gali greitai ir veiksmingai reaguoti į nelaimingus įvykius, neturi atinkamų išteklių ir atinkamo personalo. Todėl mes turime sukurti atitinkamas taisyklės, kurios būtų taikomas ir mažosiams įmonėms. Visos įmonės ir visi darbuotojai turi turėti teisę dirbti atinkamose darbo vietose. Tokia mano išvada. Ir tie pasiūlymai kurie buvo pateikiami parlamentui, e, buvo pagrįsti kitomis išvadomis. Daugiau negu 90 procentų visų ES darbuotojų praktiškai būtų išbraukti iš e, tų taisyklių taikymo srities, o tai yra mums nepriimtina. Dauguma e, parlamentarų šiame parlamente nusprendė, kad taip negali būti. Todėl labai svarbu, kad mes e, kadencijos pradžioje būtent pradėtume spręsti šį klausimą, nes, nes mes e, turime nesušvelninti taisyklės, mes turime įmonėms ir atskiriams žmonėms suteikti galimybės laikyčių taisyklių. Jas turime, jas turime supaprasintas taisyklės. Mes turime sukurti atitinkamą sistemą, e, kuri kuri apimtų ir tinkamas darbo priemonės, ir darbo įrankius, kad darbo sąlygos būtų pagerintos, kad darbdaviai ir darbuotojai jautriau reaguotų į saugą ir sveikatą darbo vietoje. Ir kad darbuotojai geriau atliktų savo darbą. Ir kad taisyklės būtų supaprasintos, bet, bet netaptų blogesnėmis. Kad būtent pagerėtų darbo vietų kokybę. Todėl tam reikia vieningos strategijos. Pavyzdžiui, siekiant e, kovoti su e, vėžiniais susirgymais, e, karcinomomis arba psichosomatinėmis lygomis. Taigi būtent reikia visapusiškai apsvarstyti tas taisyklės, kad, kad ES būtų kūriamos geros, tinkamos darbo vietos, kad būtų laikomasi sažiningų konkurencijos taisyklių ir kad e, darbuotojai būtent e, kurtų tinkamas paslaugas ir produktus. Dėkuoju, dabar žodis poniai komisariai. Pirmininkė, mm, užimtumo komiteto pirmininkė, parlamento nariai. Komisija yra pasiryžusi gerinti darbo sąlygas ir ypač saugą ir sveikatą darbo vietoje. ES strateginė programa patvirtinta e, birželio mėnesį taip pat atspindi šį įsipareigojimą. ES turi daug teisės aktų skirtų darbuotojų saugai ir sveikatai. Naujoji strateginė programa papildo šią teisin, teisyną, numatydama holistinę prevenciją. Taip pat e, suteikia sistemą nacionaliniams politikoms koordinuoti ir gyvendinimui gerinti. Ši programa e, numato tris pagrindinius iššūkius. Gerinti profesinės veikatos ir saugos įgyvendinimą, ypač e, didinant Mm, labai mažų ir mažų įmonių galimybės e, įdėkti veiksmingas rizikos prevencijos priemonės, taip pat e, pagerinti su darbu susijusių lygų prevenciją mm, ir taip pat e, spręsti demografinio pokyčio ir senėjančios darbo jėgos keliamas problemas. Ir šiuose sritise mes galime pasiekti pažangą tik aktyviai bendradarbiaujant susijusioms šalims. Komisija e, glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, taip pat Europos darbo saugos ir sveikatos agentūra, taip pat e, patariamuoju sveikatos ir saugos darbe komitetu, taip pat e, vyresniųjų darbo inspektorių komitetu kad užtikrintų veiksmingą egzistuojančių taisyklių įgyvendinimą. Agentūra ir taip pat du komitetai nuolat peržiūri savo darbo programas, atsižvelgdami į naująją strateginę programą. Aš ir toliau e, dirbsiu su socialiniais partneriais, taip pat ir per sektorinį dialogą, kai tai bus tinkama. Padedant trišaliam patariamajam darbo saugos ir sveikatos komitetui komisija ketina parengti priemonės, leisiančias geriau stebėti, kaip įgyvendinama ši programa. Aš atsižvelgiau į jūsų prašymus žodinėme klausime numatyti konkrečius rodiklius šioje srityje. Kai kurios priemonės dabar jau yra įgyvendinamos. Pavyzdžiui, internetinė rizikos vertinimo priemonė, kurią sukūrė agentūra ir taip pat visos Europos mokymų programa skirta darbo inspektoriams. Tyrimas dėl e, darbo inspekcijų gerinimo mažose ir labai mažose įmonėse dabar kaip tik rengiamas. Buvo parengt, parengta visa eilė gerosios praktikos gidų, kurie padės MVI ir mikro įmonėms. Atsižvelgiant į reglamentavimo tinkamumo ir veiksmingumo programą, ES strateginė programa numato tikslą supaprastinti ir racionalizuoti teisinę bazę, ypač kalbant apie MVI ir tuo pačiu metu užtikrinti tą patį apsaugos lygį. Ir šia kryptimi komisija jau pradėjo ekspost įvertinimo e, procedūrą, vertindama 2004, vertinama 24 turi keturias egzistuojančias direktyvas. Be to, strategijoje pabrėžiamas poreikis e, m, išnagrinėti pokyčių darbo organizacijose poveikį socialiniai, fiziniai ir e, pro, dvasiniai, psichiniai sveikatai, atsiprašau, Taip pat ten ir toliau pripažįstamas poreikis pagerinti statistiką apie profesinę saugą ir sukurti duomenų bazę. Statistika yra labai svarbi, norint identifikuoti įvairiausias grėsmes, o jūsų pasiūlym, į jūsų pasiūlymus taip pat bus atsižvelgta. Galiausiai norėčiau paminėti, kad besitėsiančio profesinės sveikatos direktyvų įvertinimo rezultatai taip pat prisidės, kai bus, jos bus atsižvelgta, kai bus sprendžiama dėl naujų teisėkuros iniciatyvų. Šie teisės aktai turės remtis įrodymais ir naujas pasiūlymas pasi, taip pat remsis nuodugnių poveikio vertinimu. Ačiū. Gracias, señora Thyssen. Pasamos al debate. Tiene la palabra el señor. Ačiū komisijos nariui, dabar ponas Becker. Gerbiamas e, panė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, mėly kolegos. Mes e, didžiąją daugumą e, savo žimtumo komitetą tarp 61 prieš 21 nustatėme, kad mes dar nesame patenkinti būtent prioritetais kitiems metams. Ir tai mes pasakėme komisijai. Mes dažnai matome, kad darbo vietose susidurime su daugybė profesinių lygų ir medicininių problemų, kurios kainuoja labai daug. Nes matome, kad iš esmės tai kainuoja ne tik todėl, kad gydimas brangiai kainuoja, bet ir todėl, kad netliekamas darbas, trūksta darbuotojo ir negaunamas pajamos. Ir iš esmės e, aiškiai e, pasakyta, nors galbūt jūs nepritarsite mums, kad, kad e, turėtų būti visapusiškos problemos sprendimo siekiama. Pirmiausia, turėtų būti privalomi terminai nustatyti. Iš tos strateginės programos mes matome, kad e, e, e, sveikatos priežiūra ir profesinių lygų kontrolė turėtų būti griežtesnė. Aš manau, kad mes dar nebaigėme šio proceso ir man būtų labai malonu, jeigu vėliau, bendradarbiaudami su jumis, ponia komisarė, galėtume pamatyti, kaip konkrečiai gyveninami šie planai. Senjora Steinruk. Ačiū. Pone Steinruk. Komisijos pasiūlymas iš tikrųjų patiktas pakankamai vėlai, nes Europos parlamentas 2011 metais reikalavo vėlesnės, tai yra strategijos įpėdinis. Iš tikrųjų tai nėra tikra strategija. Kolega jau pasakė, Reikėtų konkretesnių pasiūlymų, reikėtų atitinkamų terminų, kada kas turi būti gyveninta. Ir būtent kyla naujų iššūkių, būtent dėl technologijų pokyčių, dėl, e, dėl to, kad atsiranda naujos darbo vietos ir atsiranda naujos profesinės lygos. Aš pasakyčiau, kad 80 procentų e, e, depresijų atsiranda būtent žmonėms, kurie yra darbingo amžiaus. Ir tam reikia atitinkamų progr e, prevencinių programų, tam reikia uh, sveikatos apsaugos. Ja, saugai sveikata turi būti rimtai traktuojamas darbo vietoje. Ir aš manau, kad uh, turėtume stengtis, kad darbas turėtų nekenkti sveikatai. Ir, ir mes taip pat norėtume pabrėžti, kad, kad uh, kad mažos ir vidurinės įmonės, e, matome, dėl to išbraukiamos iš e, šių taisyklių taikymos srityjas. E, tai kelia mūsų susirūpinimą. Mes turime pirmiausia pagalvoti apie žmonės, nes dabar ant jų pečių tik tai sukeliamos visos problemos ir jų sprendimo būdai. Aš manau, kad mes Tai būtent ES turėtų padėti mažoms vietinėms įmonėms padėti kovoti su šiomis problemomis. Senora McIntyre. Pone McIntyre. Ačiū, pane pirmininkė. Aš džiaugiuosi šią peržiūrą. Mums yra reikalinga saugos ir sveikatos strateginė programa, kuri atspindi besikeičiančias sąlygas ir naujas rizikos rūšis. Taip pat mums reikia pagalvoti apie geresnio reglamentavimo principų įdėgymą taip pat ir į komisaro Timermans pasiūlymus. Mums yra reikalingi reglamentai, kurie apsaugotų darbuotojus. Aš neparemsiu tokių nuostatų, kurios suteikia mažiau saugumo darbuotojams. Tačiau yra tam tikras nesusipratimas, kad geresnis reglamentavimas reiškia tam tikrą kovą, kalbant apie saugos ir sveikatos reikalavimus. Priešingai, mes turėtume supaprastinti teisės aktus Nes jeigu tą padarysime, užtikrinsime didesnį įgyvendinamumą. Taip padidės darbuotojų sauga ir sveikata ir sumažės našta tenkanti verslui. Aš esu įsitikinusi, kad inspekcijos turėtų sutelkti dėmesį į tai, kas konkrečiai vyksta konkrečioje darbo vietoje, vietoj to, kad rinktų dokumentus. Taigi aš sveikinu tą įsipareigojimą, kuriuo siekiama supaprastinti teisės aktus ir sumažinti naštą tenkančią įmonėms. Turime pagalvoti, kaip rizikos vertinimo dokumentai mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms galėtų būti paprastesni, kaip būtų galima užtikrinti paprastesnį jų rengimą. Pone Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir komisariai už jos atsakymą. Manau, reikia akcentuoti Tai apie ką kalbame. Kiekvienais metais daugiau nei 4 tūkstančiai darbuotojų miršta ES dėl nelaimingų atsitikimų darbo vietoje. Daugiau nei 3 milijonai žmonių darbuotojų nukenčia nuo nelaimingų atsitikimų. Tai reiškia, kad jie turi pasimti trijų dienų atostogas. Jūs kalbate apie 11 žmonių per dieną, kurie miršta nuo nelaimingų atsitikimų. 8 tūkstančiai yra sužeidžiami. Todėl šis klausimas buvo pateiktas komisijai. Žinoma, e, galima būtų kelti daugybę konkrečių klausimų, aš nesitikiu, kad komisarė atsakysi juos visus, bet aš norėčiau e, paliesti keletą klausimų. Kai kalbame apie pamatuojamus tikslus arba tam tikrą periodinį vertinimą, aš noriu paklausti, ar yra pasiekta pažangos siekiant gerinti statistikos duomenų patikimumą, palyginamumą ir pateikimą laiku. Ar yra konkreti pažanga padaryta šioje srityje, kurią galėtume remtis? Kokių veiksmų yra imtasi, kad būtų keičiamasi pažangiaja praktika? Pavyzdžiui, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, galbūt didesnės įmonės galėtų joms padėti toje pirkėjo pardavėjo grandinėje. Ar galėtumėte pateikti pasiūlymų, pavyzdžių? Kaip dėl gairių, kai kurias gali teikti OŠA organizacija, bet komisija turėtų numatyti detalesnės gairias. Kitas dalykas statistiniai duomenys pagal lytį ir amžių. Tai yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes galėtume sukaupti tokią informaciją, tai ir galutinė mūsų politika būtų tinkamesnė. Per pastarojų metu atliktą Eurobarometro tyrimą darbuotojai teigia, kad stresas yra pagrindinis, pagrindinė rizika. 33 procentai darbuotojų įvardijo tai kaip didžiausia rizika. Sveikatos ir saugos darbe fondas vykdo įvairias kampanijas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad stresas yra tokia didelė rizika, mums reikia tam tikrų intervencinių priemonių būtina nuveikti kur kas daugiau šitoje srityje. Taigi komisija, ar jūs turite pasiūlymų, kurie užtikrintų ir psichologinę gerovę darbo vietoje galiausiai? Per pastarąją kadenciją komisija siūlė renkti e, reglamentą stuburo ir skeleto klausimams, tačiau taryba tokį pasiūlymą atmetė. Taigi mes, jeigu grįžtume prie Eurobarometro tyrimo, kuris teigia, kad vienas iš keturių darbuotojų teigia, kad ergonominė rizika yra labai didelė, ką komisija yra pasiekusi. Aš nesiūlau dabar renkti direktyvos, tačiau komisijos pastaroji ataskaita buvo labai naudinga. Ar komisija turi pasiūlymų, kaip būtų galima veiksmingiau spręsti šį klausimą? Ačiū. Gracias. Señora Boylan. Dėkui dabar žodis poniai Boiva. Dėkui už galimybę padiskutuoti apie saugumą ir saugą darbę. E, sveikinu komisijos pastangas saugoti darbuotojus, bet iš vienos pusės negalima siekti to tuo pat metu e, susitaikant e, su rizikingomis darbo sąlygomis. 46 metais, e, nuo 2006 metų 46 procentais išaugo Airijoje atsitikimų susijusių su nesaugumu darbe. E, darbo vietoje patikimas e, spaudimas, e, netinkamas darbo sąlygos priveda prie lygų, e, nedarbo dienų Todėl e, mes iš tikrųjų turime pradėti spręsti saugos ir saugumo darbe klausimą. Turime taip pat išspręsti e, mažo užmokesčio ir nesaugių darbo vietų problemas. Dėkui, panedėliai. Dėkoju, gerbiami kolegos. 11 metų mano pranešimo tikslas buvo pagerinti sveiką ir sveikatą darbę visiems piliečiams. Tikslai buvo labai plataus užmojo. Bet visa tai buvo prieš trejus metus. Prieš trejus metus, o šiandien 2014-2020 metais Europos komisijos siūlymai yra labai nuotolę nuo to, ko, dėl ko mes mums susitarę. Daug žmonių žūsta, susirga Europoje dėl darbo sąlygų, prastų darbo sąlygų. Pusė visų lygų sudaro širdies ir kraujagyslių lygos, pusė vėžiniai susirgymai. Uh, Tai reiškia, jeigu mes nematome to viso, viso konteksto, mes nesirūpinam žmonėmis. Tai yra brangus dalykas mūsų įmonėms ir mūsų socialinės saugos sistemoms. Taigi norėčiau paklausti, kokius rodiklius ketinate e, numatyti e, siekiant vertinti moterų ir vyrų padėtį šiame kontekste, skirtumus tarp to. 2006 buvo jau pateikti siūlymai. Ar manote, kad reikia e, atskirai vertinti profesinius e, nelamingus atsitikimus ir lygas? Ponas Jean-Claude Juncker dažnai sako, kad Europos komisija yra paskutinis šansis Europai. Aš manau, tai yra komisijos paskutinis šansas, kad galėtų įtikinti ES europiečius, kad jie darbė yra saugus, nes e, žmonės darbė nebegali praradinėti gyvybės, siekdami išgyventi. Ačiū. Yes. Ačiū, kolega Pedičinį. Kolega Pedičinį, dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Paskutiniai vertinimai, kuriuos atliko tarptautinė kovos su vėžiu agentūra, rodo, jog milijonai piliečių susirga vėžiniais susirgymais dėl to, kad, pavyzdžiui, vieni iš jų būna paveikti, pavyzdžiui, asbesto pluoštų. 56 procentai jų e, suserga asbestozę Europoje, o tuo tarpu pas mus gyvena tik 13 procentų pasaulio žmonių. Ir Be abejo, asbestozės atvejai yra dramatiški, bet daug žmonių dirba, pažiūrėjau, naftos sektoriuje ar kitose sektoriuose pramonės. Tad laikas yra imtis priemonių. Europos komisijos, pavyzdžiui, atstovai galbūt sakys, na, tai yra dalykai, kuriuos turėtų spręsti valstybės narės. Bet jūs žinote, kad kartais, kad būtų galima išgelbėti bent vieną E, politika dedamos pastangos, kai tuo tarpu, norint išgelbėti milijonų žmonių, nedaroma nieko. Tai šis skandalas turi baigtis. Dėkui. Ponas Funtulis. Ačiū pirmininkė. E, svarbiausia yra suprasti, kad saugumas, sveikata, sauga darbe negali būti primesti. Verslininkai turi suvokti, kad uh, darbuotojų sveikata, saugumas darbe pagerina jų darbo našumą ir duoda geresnius rezultatus. Ir mes taip pat turime galvoti apie ir kalbėti apie prevenciją. Nelaimingi atsitikimai vyksta da, gana dažnai, nes neturime pakankamai gerų apsaugos priemonius. Taip pat žmonės susirga profesinėmis lygomis. Daug darbuotojų kenčia nuo uh, E, vėžio, skeleto įvairių lygų e, dėl to, kad e, jie dirba su tam tikromis medžiagomis. Mes turime užkirsti kelią tam, bet Graikija, kuriai taikoma taupimo programa, visiškai tarsi sužlugo jos sveikatos apsaugos sistema. Žmonės turi laukti pusę metų, kol paklius pas gydytoje. Taigi kalba apie prevenciją labai toli nuo realybės. Prevencija gali išsaugoti gyvybės, bet uh, kai kam realybė rūpi tik tai e, tam, kad parodytų ją skaičiuose. E, Trojka supratimo memorandumas liko, mes likome jų rankose, mūsų likimas yra jų rankose. Dėkui dabar ponas man. Ačiū pirmininkė, be jokios abejonės darbo sąlygos privalo būti pagerintos. Ir kai kalbame apie saugą ir sveikatą darbe, tai kolegos teisingai sako, kad Europos lygmenių reikia nuveikti daugiau. Daugiau kaip 3 milijonai darbuotojų patiria traumas darbe. Turime gerinti darbo sąlygas. Uh, ir turime galvoti e, ne tik apie direktyvą, kuri buvo priimta 1998 metais. E, reikia naujo e, darbų grafiko, reikia geriau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Darbuotojams rizika yra didesnė ten, kur jie dirba mažesnėse įmonėse, nes užtikrinti e, saugą darbe kainuoja nemažai. E, turime sustelti į praktinę darbuotojų apsaugą ir užtikrinti, kad peržiūrint e, mūsų nuostatas 2016 metais būtų sutiltas visas dėmesys į vidutinės ir mažas įmonės. Dėkui. Dabar žodis ponui Simon. Dėkuoju, pane pirmininkė, Nenorėčiau tą sakyti e, to, bet komisija elgėsi taip pat kaip šį rytą. E, e, pateikė daug gražių žodžių, bet pateikė strateginius planus, kurie nėra nei strategiški, nei e, užtikrina teisinę sąrangą. E, sakysime, kai kalbama apie kancerogenius susirgymus. E, Vežys e, yra pasaulyje, ko gero, daugiausia gyvybių nusinešanti lyga. E, bet mes e, strateginėje sąrangoje to nematome. Tas pats pasakytina apie asbesto neigiamą poveikį. Try, trys tūkstančiai jungtinės karalystės darbuotojų buvo įtraukti į juodosios sąrašus vien dėl to, kad jie išreiškė savo būkštavimų dėl saugos ir sveikatos darbe. O dėl profesinių lygų sąrašo ir jo perkelimo į ES lygį esu tikras, kad komisija nuoširdžiai tuos visus e, teigiamus žodžius sako, bet mums reikia veiksmų. O jeigu jų nebus, tai galime suprasti tik tai kaip dūmų uždanga. Dėkui. Ties. Dėkoju. E, pono Gerke regis nėra salėje. Vadinasi, galime suveikti žodį ponui Dornano. Pone Dornano. Pone Dornano, ačiū, pone pirmininkė. Sveikata ir sauga darbe yra įmonės veikimo ramstis, tai yra žmonių gerbuvio darbe ramstis. Atsiranda vis daugiau techninės pažangos, kyla naujos profesinės rizikos, todėl e, reguliavimo klausimai turi būti tinkamai tvarkomi, turi būti vis taisyklės labai aiškios. E, ekonominė aplinka tebėra trapi ir tai, nuo to kenčia prevencija ir sauga darbe įmonėse. Nes visa tai yra gana nepigios priemonės ir reikėtų, kad įmonės suprastų, kad jos yra labai svarbios. Nesuklyskime, ES čia nėra išeitis. Ultraliber, ultraliberali Europos komisija nemano, kad reikėtų sveikatos ir saugos e, klausimus darbę spręsti pirmiausia. Tai reiškia, kad socialiniams aspektams dėmesio bus skirta mažiau. E, klesti tarptautinės įmonės, kurios svajoja apie laisvą darbo rinką Europoje ir jos visiškai nenori, kad būtų priimtos taisyklės saugočios darbuotojus. Turime likti budrus, ES nėra e, išeitis, ji yra lyga. E, Ačiū. Ponas Roland yra kitas kalbėtojas. Pusantros minutės, prašom. Nauja programa buvo laukta jau kurį laiką. Tačiau turime pripažinti, kad buvo pasiekta pažangos, tačiau iššūkiai tebelieka dideli. Buvo paminėti skaičiai. Kasdien 11 žmonių žūsta darbe. Daugiau negu 8 tūkstančius žmonių per metus susirga rimtomis profesinėmis lygomis. Tai reiškia, kad žmonės o aštuoni žmonės per dieną nu, patiria labai rimtus e, nelaimingus atsitikimus. Visą tai turi poveikį įmonėms, visą tai turi poveikį socialinės apsaugos sistemoms. Galiu pasveikinti šio, šiame planet spindėtą gerą valią, tačiau mums nepakanka vien tik gerų ketinimų. Reikia skaičiais išreikštų uh, E, prognozių, kurios būtų gyvenintos. E, prevencija turi būti svarbiausias aspektas, tai turi būti taikoma visiems, į diskusijas turi būti įtraukti socialiniai partneriai, visais lygmenimis. Tai yra esminis dalykas. Mes taip pat turime socialinėms inspekcijoms suteikti reikiamas priemonės tiek žmogiškųjų išteklių, tiek mokymų, tiek finansinių išteklių prasme. Turime juos apmokyti, kad jie sugebėtų dirbti su naujomis priemonėmis, kad sugebėtų įvertinti prailgintos profesinės karjeros poveikį. Svarbu dirbti su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, joms reikia padėti. Na ir galiausiai, ir noriu tai ypatingai pabrėžti, yra būtina supaprastinti galiojančius teisės aktus, tačiau to negalima daryti E, nekreipiant dėmesio į darbuotojų sveikatą ir saugą darbę. Jų gyvenimas, jų sveikata yra neįkainojami dalykai. Dėkoju. Esi. Ačiū, sako pirmininkas. Kitas kalbėtojas yra ponia Jongerijus. Pusantros minutės, prašau. Um, Pone komisarė, E, tai yra puikus suteigiamas žingsnis. Komisija nori, kad įmonėms būtų taikoma mažiau taisyklių, tačiau kad būtų sudarytos geros darbo sąlygos, e, tai yra vienas iš svarbiausių tikslų. Manau, kad įgyvendinant šią naują programą e, reikės dirbti atkakliai ir tai padės Europą, ta, Europai tapti vieta, kur darbuotojai, o ne tik įmonės jaučiasi gerai. E, neseniai matėme plintant pačias įvairiausias darbo formas. E, darbuotojai turi prisitaikyti prie lankstumo priemonių, darbuotojai dirba kai kurie labai prastomis sąlygomis, neturėdami tikrumo dėl savo darbinės ateities ir be reikiamos apsaugos. Ir Europos komisija mano, kad šie, šiuo asmenų problema bus išspręsta, ar bus numatytos garantijos E, siekiant užtikrinti jų geresnį saugumą ir sveikatą darbe. Taip pat Yra tokių verslininkų, kurie stengiasi, e, kuriems nebus taikoma šita programa, pavyzdžiui, kariškiams, pavyzdžiui, policininkams. Jų garantijos yra netos pačios e, dėl sveikatos ir saugos darbe, kaip kitų profesijų. Mano klausimas būtų toks, ar Europos komisija per e, išmintingai ilgą laikotarpį ir trumpą laikotarpį ketina parengti taisyklės tiem žmonėms, kurie rūpinasi mūsų saugumu, ar tie žmonės galės turėti panašias apsaugos garantijas dėl sveikatos saugos darbe. Ačiū. Seuraavaksi Čarjano. Dėkuoju. Toliau pasakys ponas Sarienopulius. Vienai minutė, prašom. Europos Sąjungoje kapitalizmo sąlygomis e, saugumo, saugos darbė užtikrinimas yra laikoma kaštais ir e, teisės, teisės aktai nebėra taip tvirtai taikomi. Ir E, darbuotojai patys laikomi atsakingais dėl nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir jie turi susimokėti už e, gydimą ligonėse. Mes e, matome, kaip kentėjo neįgalus darbuotojai laivų statyklose. Moteris, kurios laukėsi kūdikių, verčiamos atsisakyti tų kūdikių, kad galėtų dirbti uh, E, toliau darbe ir žinome, kad šimtai tūkstančiai žmonių nuo profesinių lygų miršta Europos Sąjungoje. Vyksta tūkstančiai nelaimingų e, atsitikimų, kuriuose žūsta žmonės. E, darbuotojų judėjimas komunistams sveikata darbuotojų yra svarbiausias dalykas. Mes turime padėti žmonėms, kurie yra nukentėję nuo įvairių lygų ir mes turėtume nubausti atsakingus. Mes turime taip pat taikyti deramą pensijų sistemą. Toliau, ponas Salinė, pusantros minutės, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų aptariamas klausimas yra susijęs su ekonominiais, kultūriniais, politiniais dalykais Italijoje. Buvo kalbama apie mirtis, žūtis, taip pat apie tam tikrus keistus atvejus susijusius su asbestu mūsų šalyje. Ir e, apie problemas, kurias sukėlė asbestas. Taigi, tinka mums kalbėti apie tai tiek Italijoje, tiek Europos Sąjungoje. Mes turime e, teisės aktus dėl saugos darbe, bet dažnai tie teisės aktai e, daugelie šalių laikomi kaip biurokratinė papildoma našta. Uh, Mes turime prisiminti e, vieną Italijos darbuotoją, kuris prarado savo e, gyvybę, bet jisai kalbėjo apie tai, kad tikslai ne taisyklės svarbiausia. Mes turime galvoti apie visus darbuotojus, pirmiausia apie jaunimą, kurie rengiasi ateiti į darbo rinką. Jie turi e, suvokti, kas yra geras darbas, kaip jį pasirinkti. Uh, ir jeigu negalėjo pasirinkti, kaip apginti save, kokios taisyklės, kokie tikslai egzistuoja, ko reikalauti iš darbdavio. Reikėtų užtikrinti, kad darbdavys nebus laikomas pavojumi. Mums reikia brandžios ekonomikos e, su geromis technologijomis, kurios užtikrintų saugias darbo sąlygas. Toliau, ponia Blinkievičiūtė. Pusantros minutės. <clears throat> pone komisare sutinku jog rizikos prevencija bei saugesnių ir sveikesnių darbo sąlygų užtikrinimo skatinimas yra labai svarbūs ne tik gerinant darbo kokybę darbo sąlygas bet ir skatinant konkurencingumą. tačiau noriu pabrėžti tai kad čia kalbame ne apie automatinį darbo įrankį ar kokią mašiną ši nauja strategija turi būti skirta žmogui kuris dirba sunkiai dirba daug ir vis ilgiau ilgėjant gyvenimo trukmei taigi būtina atsižvelgti į demografinius pokyčius europoje nes darbdaviai turės pripažinti darbo jėgos pokyčius ir vis dažniau pasitelkti ir vyresnio amžiaus darbuotojus taigi reikia įvertinti ir tai kad vyresnio e, amžiaus darbuotojų sveikatos rizika yra gerokai skirtinga nuo jaunesniųjų darbuotojų todėl norint kad žmonės galėtų ilgiau dirbti profesines sveikatos ir saugos priemones reikia pritaikyti ir tokio amžiaus darbuotojams. kita problema yra tai kad vis vis dar mažai dėmesio skiriama psichosocialinei rizikai tai yra darbuotojų bauginimui pavyzdžiui kad jie bet kada gali prarasti darbą nes dabar yra krizė nes trūksta darbo vietų kad yra šimtai tūkstančiai tų kas juos gali pakeisti. todėl per mažai dėmesio mes skiriame dėl darbo krūvio kylančiam stresui ir šie klausimai tampa vis svarbesni nes pradedant naudoti naujas technologijas medžiagas darbo procesus projektavimą kitaip darbą organizuojant ir administruojant darbo aplinka labai kinta. ne visi darbuotojai vienodu tempu gali prisitaikyti prie naujų pokyčių todėl gali labai blogėti jų psichinė ir fizinė sveikata. Tai- ačiū labai raginu komisiją atsižvelgti į visus siūlymus nes e, tikrai labai svarbu kokią sveikatą žmogus turės. Ponas Kelis. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien ryte popiežius savo kalbą mus įkvėpė ir jis kalbėjo apie žmogaus orumą. Geriausias būdas užtikrinti orumui yra suteikti darbą – Tai užtikrina žmogaus pasitikėjimą savimi, suteikia kažkokį tikslą gyvenime. Bet jeigu žmogus nesijaus saugus savo darbo vietoje, taip pat bus problema. Ir dėja, taip yra daugelie darbo vietų Europoje. Visai neseniai Latvijos vadovai E, ministras pirmininkas e, turėjo daug ką nuveikti Latvijos ministras pirmininkas dėl to, kad įvyko nelaimė toje šalyje. Mano kolegė Marian e, Harkin kalbėjo taip pat apie statistinius duomenius. Ji pateikė skaičius, kiek žmonių sužeidžiami darbe, susižeidžia baisų skaičiai. Mes turime dirbti kur kas daugiau šioje srityje ir įgyvendinti rekomendacijas kaip galima greičiau. Jeigu tai padarysime, tai darbo vietos bus saugesnės darbuotojams ir mes užtikrinsime orumą žmonėms, tą apie kurį kalbėjo e, popiežius. Dėkoju toliau kumpulanatrai. Vanha työsuojelustrategia ulottuu vuoteen 2002. Dėkui, pane pirmininkė. E, e, iki šiol buvusi strategija galiojo iki 2012 metų ir ji pasiteisino. E, e, dėka jos e, sumažėjo praleistų darbo dienų skaičius, Dabar, kalbant apie naują strategiją, siekiama pratesti e, darbinį žmonių amžių, kad e, žmonės galėtų dirbti ilgiau. E, siekiama padidinti ES konkurencingumą. Aš, ponė komisarė, Labai tikiuosi, kad jūs veiksite aktyviau, e, dirbsite su tais, kuriems e, labiausiai rūpi sauga ir sveikata darbe. E, ir tikrai norėčiau daugiau išgirsti, ką jūs praktiškai darote po to, kai baigėsi pereitoji strategija, kuri veikia iki 2012 metų. Pirmininkas, e, turime penkis, e, kurie norėtų pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, galbūt ir daugiau, bet e, suteiksiu žodį tik penkiems, po minutę jiems, o po to mm, komisijos nariai Tyson suteiksime žodį. Štai kolegos, kurie norėtų pasakyti, Ir pirmasis kalbės ponas Balzak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm. Norėčiau e, paminėti dar vieną šio reikalo aspektą. Esu įsitikinęs, kad e, teisės aktai gali sumažinti riziką darbe, Nes e, turime pripažinti, kad e, dabartinė situacija atspindi e, per viršinį reglamentavimą. Jeigu reglamentavimo bus per daug, ekonomika bus nekonkurencinga, tai e, padidina kaštus. E, apie tai kalbėjo vienas iš mano kolegų. Taip, mums reikia naujų teisės aktų, reikia stengtis apsaugoti darbuotojus, bet turime tai daryti nuosekliai ir skaidriai. Man, e, man patinka komisijos narės pasirinktas požiūris ir aš jį sveikinu. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! ezzel a kérdéssel már korábban is próbáltam mélyebben megismerkedni és Pana Šani. Dėkui, panė pirmininkė, aš praeitie domėjausi šiais klausimais e, šią vasarą, Liepos mėnesį. E, buvau uždavęs klausimą komisijai ir e, šia prasme gautas atsakymas buvo labai įdomus. Kalbame apie 24 direktyvas, kurios egzistuoja šitoj srity. Tačiau perkelimas į nacionalinę teisę yra valstybių narių reikalas. Ir e, gyvenimas, jų gyvenimas kelia labai daug nerimo. E, jeigu norime e, užtikrinti saugą ir saugumą darbę valstybėse narėse, turime ten ir veikti. Ir komisija turi veikti taip pat. Dėkui. Panas Margis, vieną minutę. Pone pirmininkė, visa e, saugos ir e, sveikatos darbe problema yra iš tiesų labai svarbi. Ir e, ji yra aktuali ne tik šios dienos visuomeniai, ji aktuali jau ilgą laiką. Iš tikrųjų, tai yra dalykai, kurie labai svarbus kiekvienam žmogui. E, E, egzistuoja taip pat ir finansinis matmuo. E, jeigu e, teisės aktai nėra tinkamai įgyvendinami, atsiranda galimybė įmonėms konkuruoti, konkuruoti nesažningai. Tokiu būdu iškreipiama konkurencija. Taigi, kai saugos taisyklės neįgyvendinamos, atsiranda taip pat ir papildomas išlaudas valstybių narių sveikatos apsaugos sistemoms. E, to nereikia užmiršti, ypač tose šalise, kurios e, dėl memorandumo yra patyrusios tikrą smūgį savo politikai. Dėkui. Dabar žodis poniai Lopes. Dėkui, ponia pirmininkė nesaugumas darbe ir e, profsąjungų nepakvietimas į konsultacijas dėl saugos ir saugumo darbe yra tikra problema. E, mirtinų e, sužeidimų skaičius pastaruoju metu auga. E, mes turime stiprinti institucijas, kurios atstovautų darbuotojams. E, kurios žiūrėtų į tai, kaip darbuotojai priimami į darbą. Turi tinkamai veikti ir darbo inspekcijos. Mums e, reikia tinkamos statistikos, kad e, gerai galėtume matyti, kokie pokyčiai vyksta darbo rinkoje. Deja, e, komisija atsisako vykdyti netgi egzistuojančius teisės aktus. Pavyzdžiui, trūksta apsaugos nuo cheminių medžiagų, o tai labai smarkiai įtakoja e, darbuotojus, nes jie neturi garantijų savo darbe. Pone Morai. Dėkuoju, pirminkė. E, Vengrijoje nedaug tai yra teisininkų, kurie būtų pasiruošę ginti darbuotojų teisės. Bet vienas iš jų parašė man SMS žinutę visai neseniai. E, jis e, stengiasi ginti tarptautinių e, įmonių darbuotojus. Ir jis man rašo, kad žmonės bijo išeiti atostogų dėl lygos, vengia pernelik dažnai e, daryti pertraukėlės darbę, nueiti į tualetą ir taip toliau. Pone, pone komisijos narė, ką jūs apie tai žinote ir e, ką, ką jūs nuveiktumėte e, gindama Vengriją, Vengrijos piliečius nuo tokios vergiškos padėties? Olkaa hyvä. Dabar komisijos nariai Taisen žodis, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, ačiū už šiandienos diskusiją. Man tai yra proga pakartoti savo įsipareigojimą, gerinti darbo sąlygas ES piliečiams ir pirmiausia skirti didesnį dėmesį sveikatos ir saugos darbe priežiūrai. Aš pasižymėjau visą eilę e, jūsų išsakytų susirūpinimų, išdėstytų argumentų. Aš e, ko gero nesugebėsiu atsakyti, dabar neturėsiu laiko tiksliau atsakyti į kiekvieną išsakytą pastabą, nes laikas vėlus. E, Tiesiog pasakysiu, kad taisyklės egzistuoja ir tai yra geras dalykas. Siūloma nauja programa, kuri padės dar efektyviau įgyvendinti susitarimus. Jų tikslas pirmiausia yra prevencija, taip pat tikslas yra atsižvelgti į demografijos evoliuciją. Matome, kad visuomenė senėja ir reikės tą problemą spręsti, reikės užtikrinti aktyvų senėjimą. Kaip viso to pasiekti? Dabar mes atliekame Europos bendrijos akį e, post įvertinimą, turime visą eilę direktyvų, galėsime tęsti darbus, siekdami išsiaiškinti labai skaidriai, ką dar reikės nuveikti, žiūrėsime, kas paskui paaiškės po to bendro visų teisės aktų įvertinimo, o paskui galėsime e, pasirinkti tvarkingą struktūrą ir galėsime struktūruotai ta, tas egzistuojančias problemas spręsti, galėsime imtis reikiamų politinių veiksmų, kad gerėtų situacija vietose. E, iš diskusijos supratau, kad jums kyla daug klausimų dėl sveikatos ir saugos darbe mažose ir vidutinėse įmonėse. Be abejo, darbo ten daug ir su, ir, ir su jomis reikės aktyviai dirbti. Reikia, kad šios įmonės taip pat užtikrintų sveikatą ir saugą darbę. Mano supratimu, rezultatų neturi būti siekiama sveikatos ir saugos darbę sąskaita. Ir jeigu neįmanoma numatyti geros apsaugos su mažiau taisyklių, tai tuomet reikės pasirinkti tiek taisyklių, kiek reikės. Nelaimingų atsitikimų e, darbe egzistuoja ir galima sakyti, kad kiekvienas iš jų yra vienas, vienu atsitikimu nelaimingų per daug, kad ir kiek jų beivyktų, net jeigu vienas. Ir e, kai kas iš jūsų minėjo skaičius, tačiau reikia pasakyti, kad nelaimingų atsitikimų darbe mažėja. Tačiau iškyla naujos rizikos Jūs tą minėjote ir turime į tai atkreipti dėmesį, e, gyvendindami savo politiką ateityje. Be abejo, stresas darbe yra dar viena tema. Ankstesnėje programoje tam buvo skiriamas tam tikras dėmesys. Džiaugiuosi, kad strateginėje programoje e, mm, protinė sveikata, mentalinė sveikata irgi yra minima tarp prioritetų. Visi žinome, pavyzdžių asmenų, kuriuos visada galima pasiekti 24 valandas per parą, turime tam visas reikiamas priemonės. Tai gali sukelti papildomą stresą. Reikėtų šiuos klausimus panagrėti atidžiau. Ir kitas dalykas. Europos sveikatos ir saugos darbe agentūra dabar vykdo kampaniją kampaniją dėl sveikų darbo vietų Europoje. E, kampanijos pavadinimas toks e, - sveiki darbuotojai susitvarko su stresu. Tai yra tie dalykai, kurie e, yra svarbus. Reikėtų, kad žmonės suprastų, kad su tuo yra susiję politiniai veiksmai, kad ES veikia šioje srityje siekiant užtikti protinę sveikatą, irgi įmamasi priemonių. Yra vienas iš generalinių direktoratų, Sanko, kuris yra atsakingas už šį klausimą. Už vartotojų apsaugą dabar atsakingas kitas direktoratas nauja komisija. O protinės sveikatos užtikrinimas yra taip pat labai svarbu. Plačiau kalbama apie žmonės, kurie dirba gydymo įstaigose. Uh, Šiandien daug buvo kalbėta apie asbesto keliamą pavojų. Mes žinome, kad asbestas jau seniai yra uždraustas Europoje, tačiau jo vis tebėra, tebėra kai kuriuose pastatuose. Yra žmonių, kurie dirba statybų sektoriuje, kurie e, šalina asbestą iš tų pastatų ir jiems be abejo kyla tam tikra rizika. Žinome, kad egzistuoja teisės aktai reguliuojantis šią sritį, jų tikslas yra apsaugoti darbuotojus ir norėčiau pridurti, kad šie teisės aktai taip pat bus vertinami, kai vertinsime tas 24 direktyvas ir tas vertinimas jau yra prasidėjęs. Po to, kai vertinimas bus užbaigtas, mes uh, galėsime teisingiau pasirinkti politinę kryptį E, asbesto tvarkymo srityje. Tačiau tai, kaip jau sakiau, yra tas dalykas, kuri, kuris turi pritraukti mūsų dėmesį. Pone Jungerius kalbėjo apie policininkus ir kariškius. E, labai sąžininkai norėčiau pasakyti, kad nežinojau, kad šios profesinės kategorijos yra neįtrauktos į direktyvą. Šiaip ar taip reikės pasidomėti šiomis profesinėmis grupėmis ir aš paties meniškai panagrinėsiu šį klausimą atidžiau. Gerbiami kolegos, matau, kad jūsų motivacija yra didžiulė siekiant dirbti šioje srityje, siekiant užtikrinti sveikatą ir saugą darbę. E, nekantriai laukiu bendro darbo su jumis ir galiu pakartoti tai, ką sakiau savo įvadinėme žodyje. Šioje srityje mes bendradarbiausime su visais suinteresuotais subjektais ir taip pat su socialiniais partneriais, kurie yra mūsų partneriai visais šiais klausimais. Visiems ačiū už išdėmesį ir nekantriai lauksiu mūsų bendradarbiavimo šioje srityje. Kiitoksia komisari Thyssen. Dėkuoju komisijos nariai Taisin. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Dabar kalbėsime apie klausimą žodžių komisijai. Tai yra klausimas, e, žodžiu, susijęs su e, sauga ir sveikata tam tikrą prasme. Marita Ulskok e, pristatys šį klausimą. Prašom, jums suteikiamos penkias minutės, ponia Ulskok. Jau Romos sutartyje buvo kalbama apie svarbiausius ES principus. Buvo kalbama apie bendradarbiavimą.